karas sugriovė sienas Europoje. Prieš sukuriant pinigų sąjungą, prieš sukuriant bendrą rinką, prieš tai buvo mūsų bendras kultūrinis paveldas, taip pat ir kino. Ir visa tai mus labiau sutelkia, mus daro europiečiais. Mes esame vienintelis parlamentas pasaulyje, kuris steigia ir įteikia kino apdovanojimą. Tie trys filmai kuriuos galėjote pastarosiomis savaitėmis matyti, e, yra pateikiami su 24 kalbų subtitrais, rodomi 21 valstybėje. Rodant filmus organizuoti debatai 46 skirtingose miestuose. Tai yra Europos iniciatyva ir noriu padėkoti tiems, kurie išplėtojo šią iniciatyvą Tai suteikia galimybę režisieriams, kuriejams susis... susisiekti su žiūrovais. Čia režisieriai dalyvauja plenarnėme posėdėje. Čia, žiūrėdami kiną, mes matome galutinį produktą, tačiau nepamirškime, kad prieš tai reikėjo įdėti daug darbo ir aistros. Tai sunki užduotis. Būta taip pat ir įvairių pavojų, su kuriais susiduria aktoriai ir mm, režisieriai. Jie turi drąsos leistis į temas, į klausimus, kurie yra nepatogus. Tai ir politiniai klausimai, raiškos ir kūrybinė laisvė. Nori, noriu priminti Europos parlamento įsipareigojimą vykdyti diskusijas dėl autorių teisių. Ir kviečiu nacionalinius parlamentus kuo greičiau patvirtinti tą konvenciją. Teikdami liuks apdovanojimą jaučiamės uh, oriai ir džiaugiamės, kad prisidedame prie išraiškos laisvės ir prie šių režisierių kūrybos galimybių. Dėkoju jiems už tai. Questa è la busta. Štai mano rankose vokas. Taigi. Her name is Petrunia. Dievas yra Jo vardas Petrūnija. Ja. Režisierė Strūger Mitevskis. I actually I prepared something. <clears throat> I ask you for a patient. Labai prašau kantrybės, pasirašiau tekstą, tuoj pat labai susijaudinusi. Taigi, Petrūnė. Petrūnė nepasiduoda. Jos drąsa, jos tvirtybė palėtė tiek daug širdžių, bet jos siekis teisingumą pasiekti, tai mus labai giliai sujaudina. Mane visuomet Makedonijos politikai kritikuoja dėl to, kad mano filmai labai politiniai. Taip, tai tiesa. Man įdomu susiskaidimas visuomenėje ir aš manau, kad mano pareiga yra išsakyti savo nuomonę, kalbėti apie problemas, apie kurias niekas nedrįsta kalbėti. Galiausiai, kaip mes sukursime geresnę ateitį, jeigu neišdrysime tam, Kad tą galėtume daryti, mums reikia erdvės, erdvės išsakyti laisvai mūsų nuomonės. Ir aš norėčiau kreiptis jūs, politikus, kuriejų, autorių, Iš visų Europos kampelių vardų kreipiuosi į Jūs, prašau užtikrinti mūsų pagrindinę žmogus teisę, žodžio ir saviraiškos teisę. Vakar čia buvo Olegas Sensovas. Šis žmogus praleido penkerius metus kalėjime. Pasaulyje šios dienos nebegalima leisti, kad tai kada nors pasikartotų. Mes visi, e, kūrybos sektoriaus darbuotojai, jūs politikai, turime už tai kovoti. Kartoju, kad išliktų mūsų laisvė išsireikšti laisvai ir be baimės. Aš esu moteris iš Makedonijos. Aš esu taip pat europietė. Ir tikiu, kad Europos ateitis yra solidarumas ir įtrauktis, o ne atskirtis. Aš esu moteris, makedonietė, europietė. Europos ateitis, solidarumas ir įtrauktis, ne atskirtis. Dėkoju. Yes, the mic. Oh no, the microphone is on. And we should continue because they. Mikrofonas įjungtas, turėtume dar netesti renginį, nes yra ir kitų laimėtojų šiandien. Turite galimybę nusifotografuoti. Noriu pasveikinti Petrūnės autorius, tačiau mes šiandien turime tris laimėtojus. Ir tai ant antrasis laimėtojas arba taip pat laimėtojas yra Cold Case Hammershot. Sveikiname. Dar neišeikite iš salės, nes yra ir trečias apdovanojimas ir trečiasis laimėtojas. E, e, trečias apdovanojimas atitenka puikiam filmui, daug apie tai buvo diskutuojama. Taigi trečiasis apdovanojimas atitenka, na visi jau žinome, e, filmui The Realm. Rodrygas Sorogojen kviečiame atsiimti apdovanojimą.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

situacijų